tuo klausimu? Jei ne, tuomet tam paskirimui pritarėme. Toliau. Da, darbo tvarkės pakeitimai. Dabar perėmėme prie darbo tvarkės. Ponios ir ponai, galutinis darbo tvarkės projektas buvo patvirtintas pirmininkų suėgoje gruodžio 9 dieną, laikantis e, darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio ir Informacija apie tai išdėlinta visiems. Pirmadienį ir antradienio darbo tvarkė nepasikeitė. Trečiadienį Europos liaudės partijos frakcija paprašė, kad ponio, pono Šajer pranešimas dėl, dėl to, kaip valstybės narės kontroliuoja komisijai suteiktas įgyvendinimo galės, kad jis būtų įtrauktas į darbo tvarką. Dabar suteikiu pon, žodį ponui Sajeriui. Yes, uh, right. Taip, pirmininkė, kaip jūs teisingai pastebėjote, mūsų frakcija prašo įtraukti į darbo tvarkę reglamentą šiuo klausimu svarstymą. Aš teikiu šį prašymą ir šį prašymą palaiko ne tik mano frakcija, bet kelios kitos frakcijos. Uh, ir taip pat e, tam pritarė ir Teisės komitetas ir buvo vieningai balsuojama, balsuojant dėl supratimo memorandumo. Noriu priimti, priminti kolegoms, kad praėjo vieneri metai po Lisabono sutarties įsigaliojimo ir šis regla, reglamentas dėl įgyvendinama užtikrinančių aktų yra svarstomas praėjus vieneriems metams labai sudėtingų dėrybų. Tai yra labai svarbus parlamentui klausimas. Taigi manau, kad po metų jau mes galime teisėtai naudotis šią teisę ir ją įgyvendinti. Todėl būtų gerai, kad tas klausimas būtų apsvarsytas ir būtų patvirtintas naujas reglamentas. Kolegos taip pat žino, kad taryboje padėtis buvo tikrai sudėtinga, buvo sudarytos dvi blokuojančios mažumos e, ir sprendimo prieimimas buvo tikrai opus ir sudėtingas. Todėl mums aktualu kiek įmanoma greičiau tą klausimą išspręsti. Šiame pranešime yra aptartos visos parlamento teisės ir aš raginu visas kitas frakcijas taip pat palaikyti šį siūlymą. Pozal, Ačiū. Kas palaiko šį e, pasiūlymą, ponas Hanes Svoboda? Pane pirmininkė, neprieštaraujame, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo atvarkę, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad kai kuriuose komitetuose, ne tik iš mūsų frakcijos narių, yra pareikšti pareiš, pareikštos abejonės dėl reglamento pakeitimų. Manau, kad turime numatyti laiko pateikti pataisoms, kad galėtume balsuoti ketvirtadienį, tačiau iš anksto negaliu pasakyti, kokia bus pozicija mūsų frakcijoje. Dar turėsime šiuo klausimu pasikeisti nuomonėmis, tačiau neprieštaravome, kad jis būtų įtrauktas į darbo atvarkę pirmininkas, viskas yra parengta, turint omenyje e, pakeitimų teikimo terminus, jeigu pritarsime įtraukimui klausimo į darbo tvarkę, kas norėtų pasisakyti prieš įtraukimą. Nematau norinčiųjų. Kas balsuoja už pasiūlymą? Ačiū, kas prieš. Susilaiko. Taigi trečiadienį vyks diskusijos ir plenarinis posėdis truks iki 9 val. vakaro trečiadienį. Pakeitimai gali būti teikiami iki gruodžio 15 dienos trečiadienio 10 val. ryto trečiadienį pakeitimai. Balsuosime ketvirtadienį. Ačiū. Kitas pasiūlymas socialistų ir pažangių demokratų frakcija pateikė pasiūlymą įtraukti papildomus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu tarybai ir komisijai dėl e, ekonomikos valdysenos ir Lisabonos starties 9 straipsnio įtraukimo į darbo tvarkę. Šį pasiūlymą pristatys ponė Trautman, socialistų demokratų frakcijos vardu, prašau. Ačiū pirmininkė, mano frakcija pageidauja kad būtų galima dar kartą į, atgal įrašyti du žodinius klausimus. Visų pirma, dėl Van Rampoj e, darbo grupės ir dėl komisijos teisėjo, kurios programos dėl ekonominio valdymo. Visų pirma, dėl konstitucinių reikalų. Devintas Lisabono sutarties straipsnis mums suteikia prerogatyvą, mm, teisę reikalauti, kad būtų taikomi horizontalos socialiniai klausimai, ypač dėl poveikio tų direktyvų, tų sprendimų, kurie turės didelių padarinių mūsų piliečiams. Europos profsąjungų konfederacija išsakė savo susirūpinimą dėl griežtumo priemonių taikymo, dėl to, kokio padarinių jos turės um, darbuotojų atlyginimams ir pensijoms. Taigi, pirmininkė, mūsų frakcija teikia tokį prašymą. Mes norime parodyti, kad re, mes kalbame apie rinkos reguliavimą ir žiūrime ne vien tik tai į rinkos interesus, bet mes tikrai kalbame ir, ir priimame sprendimus taip pat ir mūsų piliečių laimės labui. Taigi aš paprašysiu visų paremti mūsų pasiūlymą šį klausimą vėl įtraukti į darbo tvarkę. Ačiū, kas norėtų teigiamai pasisakyti už šį pasiūlymą. Kas prašo žodžio? Prašau. Ačiū pirmininkė. Šie pranešimai taip pat susiję ir su trijų institucijų tarpusavio santykiais, todėl norėčiau pritarti kolegės pasiūlymą, jeigu kažkas norėtų kalbėti prieš šį pasiūlymą. Nematau norinčių, taigi balsuokime, kas už šį pasiūlymą, prašau kelti rankas, kas prieš kas susilaiko pritarta pasiūlymui. Taigi šie du klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, trečiadienį po pietų bus įtraukti papildomai į darbo atvarkę. Mūsų posėdis e, plenaris truks iki maždaug 21 valandos. <clears throat> Taigi patvirtinome darbo tvarkės pakeitimus, nes ketvirtadienio pakeitimų nebuvo siūlyta. Dabar perkime prie pirmojo darbo tvarkos punktų. Tai yra vienos minutės pasisakymai. Pagal e, darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį. Mėly kolegos, jeigu